dieną prieš e, mirties bausmę. Europos parlamentas jau keletą metų kovoja prieš e, mirties bausmės naudojimą. Europietės ir europiečiai galvoja, kad nepriklausomai nuo to, koks smerktinas gali būti nusikaltimas, negalima veikti, kovojant prieš jį, nužudant gyvybę. Amnesty International duomenimis e, 82 dviems žmonėms buvo įvykdyta mirties bausmė. Šeši šimtai dvidešimt vienoje valstybėje įvykdyta e, mirties bausmė. 2012 metais Kinijoje, Irane, Irake ir Saudo Arabijoje buvo įvykdyta daugiausia mirties bausmių. Visame pasaulyje Maždaug 23 500 žmonių laukia mirties bausmės įvairiose kalėjimuose. 2012 metais buvo um, priimta 1700 mirties nuosprendžių. Indija, Gambija, Pakistanas. E, tai yra šalys, kurios buvo sustabdžiusios mirties bausmės e, vykdymą dabar 2012 metais vėl pratėsi šios bausmės vykdymą. Tačiau džiugu, kad pasaulyje daugėja šalių, e, kuriuose panaikinama mirties bausmų. 97 įstatymų tai numatyta. 140 valstybių parlamentas ir kitos institucijos pasisakė prieš mirties bausmę. E, įdomus pokyčiai JAV. E, trečdalis visų valstybių pasisako prieš mirties bausmę. Europos parlamentas didžiają balsų daugumą e, dės visas pastangas, kad e, šie, e, teig, šios teigiamos tendencijos būtų sustiprintos, kad ši siaubinga ir žiauri bausmė nebūtų vykdoma. Dėl darbo tvarkos taisyklių ponas Watson norėjo paprašyti žodžio. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, aš norėčiau protokolui pasakyti, kad noriu padėkoti visiems politinių frakcijų kolegoms, kurie pritarė mano pasiūlymui nominuoti Malalą Jusafsai Sakarovo premijai. Ši paauglė ginkluota knygomis ir rašikliais padarė gėdą Talibanui šią nominaciją paremė politinės frakcijos. Jos argumentai, kad merginos turi teisę į mokslą, nusipelno paramos ir aš dėkoju pirmininkų suėgai dėl to, kad tai įkvėps ne tik Malalą, bet ir milijonus vaikų, kurie neturi teisės e, mokytis e, to mokslo siekti. Kolega Watsonai. Kolega, aš net pažįstu, kurioje savo pasisakymo vietoje jūs kalbėjote apie darbo tvarką. E, gerbkime parlamento darbo tvarką. Dėl darbo tvarkos, kolegė Gomes, bet išties dėl darbo tvarkos. Like to... Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į labai e, nerima kelinčius pranešimus iš Libijos, kur pirmias, e, ministras pirmininkas Alizidanas buvo pagrobtas šį ryt. Na, e, dabar paskutinės žinios teigia, kad jis jau paleistas. Tai demonstruoja, kad situacija Libijoje yra labai trapi, ten daug iššūkių ir mes, europiečiai, galime kažką padaryti. Aš, kaip jūsų pranešėja, Praėjusią savaitę praleidau Libijoje, kontaktavau su delegacija ir norėčiau pasakyti, kad tai yra momentas mums pareikšti solidarumą su visais, kurie nori, siekia demokratinės ateities Libijoje. Ačiū, ponia Gomes, mes supratome jūsų mintis ir jūsų ketinimą, tačiau jūsų pasisakymas taip pat nesusijęs su darbo tvarka. Todėl, kolegės ir kolegos, noriu paprašyti, kad e, savo e, pasisakymų nesakytumėte, e, nes jūs galite pasisakyti dėl darbo tvarkos, tačiau jūsų kalbos turinys neturi būti politiniai įvykiai. Negalima prašyti pasisakymo dėl darbo tvarkos ir jį pasina, panaudoti norint išreikšti savo politinę poziciją. Pone Sinclair. Ja, Frau Sinclair, Sie haben das Wort. Thank you. Thank Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš noriu pasisakyti dėl posėdžio tvarkos. Ir tuoj e, apie tai ir kalbėsiu. Vakarų Midlands apygardos. E, E, narė, kuri buvo gydama Birmingeme karalienės Elžbetos ligoninėje. E, pasveiko, aš noriu pagirti, perduoti pagiro žodžius tai merginai, kuri nusipelno tokio apdovanojimo. Bet, ponė pirmininkė, tikrai labai nuvilia tai, kad jūs nerodote pagarbos parlamentui ir tais pranešimas, kurį išgirdome, pirmiausia pasirodė Twitterio soci, e, socialinėme tinkle prieš 20 minučių ir man atrodo, kad jūs taip e, paniekinote parlamentą. Frau Kollegin Sinclair. Pone kolegė Sinclair, aš pirmininkų saigoje, prašau patikrinti protokole, kad prieimus sprendimą suigoje. Aš jį paskelbsiu ir nesvarbu, ar kolegos perdoda žinias Twitter socialinėme tinkle ar ne. Ir aš nesuprantu, kaip aš čia galėjau paniekinti Europos parlamentą. Beje, pirmininkų sueigos sprendimą išlaikyti slaptai, tai gal jūs galėtumėte tai padaryti, bet aš ne. Kitų norinčių pasisakyti nėra. Herr Morganti, bitte sehr. Ponas Morganti. Presidente, durante il dibattito di ieri. Pirmininkė. Va, per vakar dienos diskusijas, kalbant apie Romų bendruomenės padėtį Europoje, po mano pasisakymo EPP kolega Luxemburgo atstovas Frank Engel pareiškė, kad aš esu melagis, nes esą aš e, nes aš pateikiau faktus, prisakydamas tą e, vietovę, kurioje gyvenu. Aš neturėjau galimybės atsakyti į tai, nežiūrint į tai, kad ponas Frankengel panaudoja mėlynąją kortelę. Todėl šiandien norėčiau paprašyti oficialiai, kad kolega nes atsiprašytų, nes kitaip reikė, man teks paprašyti, kad būtų imtasi e, disciplinuojančių priemonių ponas Engels gali e, savo šeimos narius e, kaltinti mela, melagystę, bet ne parlamento narį. Na. Pone Margantį, siūlyčiau pažiūrėti protokole ir jei kolegos Engel elgesys pasirodys besantis nepriimtina, tada aš jį pakviesiu į pokalbį, išaiškinsiu jam, kad nedėra jūsų pavadinti melagiu. Tačiau mes turime pirmą patikrinti, kas užfiksuota protokole. Ačiū. Daugiau pasisakyti norinčių nėra, tuomet perdodu pirmininkavimą ponui Karas. Mielos kolegės, mėly kolegos, perėsime prie balsavimo. Pradėsime nuo Neits Uterbrook pranešimo.